Thank you, colleagues. Kolegos, paprašyčiau jūsų užimti vietas. Tų, kurie išeina iš salės, prašau nekalbėti, tam, kad galėtume pradėti svarstyti septintą darbo tvarkės klausimą. Tai yra e, deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės. Labas rytas. Kaip žinote, tai yra toks mėnesinis aptarimas, mes tam skiriame daug dėmesio. Siekiame pagerinti savo tikrinimo pajėgumus, kai kalbame apie tokius svarbius ES teisės aktus. Šiandieną mes kalbėsime apie mokėjimų paslaugomis vidaus rinką taip pat e, kortelių e, pervedimus IFR e, ir PSD 2. Norėčiau paklausti Andrėją iš Europos bankininkystės institucijos rytą iš konkurencingumo generalinio direktorato. Kalbant apie PS2, tai ABI pateikė du dokumentus 2015 m. gruodžio, kur yra kalbama apie saugų komunikavimą ir vartotojų aspektus ir taip pat gruodžio 11 dienos dokumento, kur yra kalbama apie bendradarbiavimą ir keitimąsi informaciją tarp kompetitingų institucijų. Keitimusi apie E, passporting notifications. Septintas e, šio reglamento straipsnis e, numato, kad tvarkančios įmonės yra nepriklausomos, jos priima savo sprendimus. EBI gruodžio mėnesį pradėjo viešasias konsultacijas apie mokėjimo schemas ir tvarkančias įmonės įmonės. Viešosios konsultacijos baigėsi kovo 8 dieną, o šiandieną norėtume išgirsti informaciją apie Europos bankininkistės institucijos dokumentus ir tolesnius žingsnius. Be abejo, norėsime išgirsti ir ką galvojo komisija. E, dabar suteiksiu žodį ponui Andrėja. O po to kitiems kolegoms, kad trumpai pristatytų šią temą, pasistenkite per 15 minučių E, pasakyti savo įžanginius žodžius, Andrėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Komiteto nariai, dėkoju už tai, kad suteikėte mano galimybę pranešti jums, koks buvo atliktas EBI darbas e, pagal e, paslaugų mokėjimo direktyvą PSD2 ir EFR. Mes džiaugiamės šiais įgaliojimais, kadangi jie leis mums parengti bendrą taisyklių vadovą ir e, išspręsti mažmeninių mokėjimų klausimą. Tai yra toks inovatyvus sprendimas. E, EPT2 ir IFR numato sukurti didesnį konkurencingumą mažmeninių mokėjimų srityje. Dabar pristatysiu pažangą, kuri buvo padaryta vadovaujantis tais įgaliojimais. Kaip jūs ir pasakėte, mes turime vieną įgaliojimą pagal septintąjį straipsnį. Ten yra e, numatyta apspręsti tvarkančias įmonės ir mokėjimus kortelėmis. Turime parengti techninius standartus E, pagal e, kuriuos turėtų veikti e, tvarkančios įmonės ir pagal kurias turėtų būti atliekami mokėjimai kortelėmis. EBI vėlai buvo informuota apie šiuos įgaliojimus ir kai tik tai mes apie juos sužinojome, iš karto suorganizavome seminarą su visais dalyviais ir mokėjimo kortelių schemų atstovais ir tvarkančiomis įmonėmis ir po to 2015 m. gruodžio mėnesį parengėme dokumentą. E, vyko taip pat ir viešieji klausimai. Konsultacijų metu 55 atstovai iš skirtingų 2000 organizacijų dalyvavo. E, yra kalbama apie organizacinį nepriklausomumą. Mes siekime tai užtikrinti per funkcijų atskirimą, e, taip pat vyriausiųjų atstovų nepriklausomumą ir atskaitomybės nepriklausomumą. Čia reikia e, remtis veikla e, pagristų įkainojimu ir e, taip pat siekiame, kad valdybos sudėtis būtų tokia, kad būtų išvengta interesų konfliktų. Gome 16 atsakymų per konsultacijas ir dabar juos vertiname tam, kad galėtume parengti galutinį E, techninių reguliavimo standartų dokumentą. Dabar, e, kalbant apie IFR, e taip, noriu pasakyti, kad EBI turi visus įgaliojimus parengti techninius reguliavimo standartus, tačiau neturi galimybių užtikrinti, kad techniniai reguliavimo standartai ir IFR bendrai būtų tinkamai įgyvendinami nacionalinių institucijų. Čia jau ES teisėkuros institucijos e, turi į visą tai atsižvelgti. E, turi būti priežiūros institucijos, kurios stebi atitinkamas finansinės institucijas. Reikia atitinkamo pakeitimo, nes be jo negali užtikrinti e, tos priežiūros konvergencijos. Dabar perinu prie PSD 2 yra numatyta 11 įgaliojimų, 6 e, techniniai standartai ir kelios gairės. E, yra numatyti laiko terminai 12, 18 e, ir 25 mėnesių. 2018 m. sausio mėnesį viskas turi būti baigta. Čia mes kalbame apie paspirting notifications, priežiūrą, saugumo reikalavimus, pranešimus apie įvairius incidentus, taip pat atitikimo reikalavimus ir e, taip pat e, e, Taip pat kalbame apie veiklą grindžiamą įkainojimą. Ir čia greičiausiai daugiausia dėmesio sukuria vartotojo nustatymas ir saugus komunikavimas. Čia mes bendradarbiavame su ECB. Pagal PSD 2 reikia sustiprinti konkurencingumą ir visa tai labai priklauso nuo to, kaip mes parengsime tuos techninius reguliavimo standartus. Ir čia reikia pagalvoti, kaip bankai e, bendraus su e, iššūkius rinkti kai keliančiamis įmonėmis ir kaip bus e, tvarkoma sąskaitų informacija. Mes e, turime galutinį laiko terminą numatytą ir 2015 m. gruodį e, parengėme diskusijų dokumentą, rengtame techninius reikalavimus techninius reguliavimo standartus, EBI turi numatyti tam tikrus kompromisus. Visų pirma, reikia pasiekti geros bendros rinkos integracijos, vadinasi, turi būti vienas detalus standartas ir reikia, kad būtų tokie aukštos kokybės techniniai standartai. Gavome e, daugiau nei šimtą atsakymų, tai yra pats didžiausias atsakymų skaičius. Vieno konsultacijos apie bankininkų atlyginimus sulaukia labai daug dėmesio. Dabar mes vertiname visus tuos atsakymus ir 2016 vasarą mes parengsime tą dokumentą, o darbas turėtų baigtis 2017 metais per 12 mėnesių laikotarpį, kuris numatytas pagal PSD2. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes esame patenkinti tą padarytą pažangą pagal įgaliojimus, bet žinome, kad susidursime su sunkumais vykdydami savo užduotis, kadangi trūksta išteklių. 2016 metų e, biudžetas nenumatė jokių papildomų išteklių ABI, kad būtų įvykdyti šie įgaliojimai. Mes e, e, prašėme praėjusiu metu vasarą gauti daugiau išteklių tam, kad turėtume daugiau išteklių, kadangi mums reikia darbuotojų, kurie padėtų garantuoti visą e, tą e, veiklos atlikimą ir mes tų išteklių negavome, taigi dabar susidurėme su sudėtinga situacija. Negalime laikytis tų galutinių laiko terminų, kurie mums buvo e, pritaikyti ir dėl to dabar jau pakeitėme prioritetus susijusius su abiu registru ir taip pat su nacionaliniais kontaktiniais punktais. Tie klausimai dabar nebėra prioritetiniai tokia įžanga ir visa tai yra susiję e, su jūsų minėta tema. Labai ačiū. Be abejo, pasižymime, ką jūs sakėte, nes iš tikrųjų jūsų nuogastavimai yra ir mūsų nuogastavimai dėl e, išteklių, taip pat dėl to, kad e, stinga e, teisinių įgaliojimų siekiant e, stebėti teisės aktų įgyvendinimą. Toliau ponas Salės iš komisijos. Labas rytas. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Ekon komitetui už tai, kad leidote mums surenkti diskusiją šią labai svarbę temą. Nedaug kas beliko, ką galėčiau pridurti. Iš tiesų gal PSD 2 teisės aktas yra laikomas labai svarbiu teisės aktu. Jis buvo patvirtintas praėjusiais metais. Taip pat Europos parlamento pastangomis mm, pasiekti ambicingą vartotojų apsaugos lygį ir rinkų atverimą buvo priimtas šitas teisės aktas. Na, man atrodo, mes čia esame labai klasikinėme kontekste, kai pasidalinama kompetencijomis tarp komisijos ir Europos bankininkystės institucijos. Europos komisijoje ir e, FISMA generalinėme direktorate dabar mes e, žiūrime į tai, kaip yra perkeliamas šitas didžiulis teisės aktas ir tai yra daroma pasinaudojant e, per įprastinę procedūrą, būtent mes padedame valstybėms narėms. Organizuojame, pavyzdžiui, teisės akto perkelimo seminarus, vienas vyko vasario mėnesį, vienas vyks rytoj beje. Mhm Ir dar mūsų laukia keturi tokie seminarai šių metų bėgyje. Ir dar daugiau turėtų būti surenkta kitais metais. Tai yra daroma tam, kad valstybių narių administracijos turėtų visą reikalingą informaciją, žinias ir priemonės, kad galėtų deramai ir kruopščiai įgyvendinti šitą labai specifinį teisės aktą per tokį laiką, koks yra numatytas būtent iki 2018 metų sausio mėnesio. Kaip ir panas Andrėjas sakė, yra daug svarbių dalykų, ką reikės įvertinti. Mūsų bendras interesas kartu su Europos bankininkistės institucija yra toks, kad tas perkelimo etapas būtų sėkmingas ir mes iš tiesų dirbame labai glaudžiai kartu, keičiamės informaciją, palaikome nuolatinį ryšį tam, kad teisės aktas e, pirmojo ligmens ir antrojo lygio uh, E, priemonės būtų deramai parengtos ir po to įgyvendintos teisingai. Čia aš gal baigsiu, bet vėliau diskusijos eigoje, jeigu reikės, pasisakysiu plačiau. Dėkui. Dėkui. Rita Persenberg. Dėkui. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mus pasisakyti šią temą. Iš tiesų kalbam apie keitimosi įmokų reglamentą. Šitas reglamentas įsigaliojo 2015 m. birželio mėnesį ir tie garsieji keps viršutinės ribos įsigaliojo praėjusiais metais. Paskutinė taisyklių dalis įsigalios šių metų birželį ir dar yra e, vienos taisyklės skirtos tam tikroms funkcijoms užtikrinti. Ir dabar priešos institucijos e, turės apsikeis informaciją apie reglamento įgyvendinimą. Toks susitikimas vyks birželio mėnesį ir ten pagrindinis dėmesys bus skiriamas antrajai taisyklių, e, antram sąrašui. Ir e, iš tiesų mes aptarsime, ar tas tarbankinis mokestis padėjo pasiekti tokį rezultatą, kokio mes ir tikėjomės. E, Tam bus atlikta studija, kuri vertins reglamento poveikį ir jau yra suformuota komanda, kuri e, dabar kūrė tuos parametrus, kurie bus pritaikomi įvertinti reglamento veiksmingumui. Šiandieną kalbame apie reglamentavimo techninius reikalavimus dėl sistemų vertinimo septintame straipsnėje yra teigiama, kad įvairios sistemos infrastruktūra turi būti tarpusavį nesusijusios e, iš sprendimų prieimimo pusės ir e, buhalternės pusės. Ir dabar kaip tik tie techniniai standartai yra baiginėjami, kaip jau minėjote. 2015 m. gruodžio mėnesį buvo e, parengtas konsultacinis dokumentas, taip pat surinktas klausimas vasario mėnesį. Taigi iš esmės komisija džiaugiasi vykstančių procesų, bet mus šiek tiek neramina vėlavimas. Mes bijom, kad tie techniniai standartai nebus parengti iki to laiko, kai įsigalios taisyklės birželio 9 dieną. O tokiu atveju iškils didžiulis klaustukas dėl e, techninių standartų, kurių privalėtų tarsi laikytis uh, tie, kams yra taikoma šitas reglamentas. Ir dabar ties, jau yra tam tikri standartai parengti Europos bankininkysės institucijos, bet jeigu nebus, tai nėra galutiniai standartai. Dar keletas konkrečių dalykų. Viena, kad tai yra numatoma nukrypti leidžianti nuostatą naujoviškiams poslinkiams ir mes galvojam, kad šita nuostata galbūt yra kiek per plati. Ir taip pat yra kalbama apie automatinį informacijos tvarkytoje ir mes galvojam, kad tai galbūt galėtų būti diskriminacinio pobūdžio nuostata. Mes manom, kad gal reikėtų mechanizmo, kuris padėtų nustatyti pervedimų apmokestinimą, kuris taip pat padėtų mums išvengti diskriminacijos atveju. Ir taip pat dar vienas dalykas, įmonių darbuotojams yra planuojamas Elgesio kodeksas, bet ten nėra numatyta jokių sankcijų ir nuobaudų ir neaišku, kaip tas kodeksas būtų e, realiai įgyvendintas. Na ir galiausiai labai bendrai yra pasakyta, kad įvairios sistemos gali susitarti dėl bendrų paslaugų, bet nėra nustatyta jokių kriterijų pagal, nu, įvardinančių, kas gali įeiti į tas bendras paslaugas. Taigi mes siekiame ir toliau dirbti glaudžiai su Europos makininkystės institucija ir toliau gilinsimės, ar reglamentas um, laikosi tų tikslų, kurie buvo iškelti tarp bankinio mokesčio reglamentui, bet mes aišku jūs informuosim. Dėkui. Toliau suteiksiu žodį pranešėjams abiejų dokumentų. Pablo Zalba. Dėkoju pirmininkė, norėčiau visiems padėkoti už paaiškinimus ir visų pirma norėčiau padėkoti dar už tai, kad susirinkote. Kaip visi žinote, reglamente e, yra numatyta, kad e, turi atitikti Europos normas, e, Europos komisijai bankų tvarkymo struktūra. Ir ši bankų valdymo struktūra turėtų atitikti, e, pateikti visas e, šitas, e, šituos standartus iki 2016 metų kovo mėnesio. Bet tikriausiai bus padaryta gegužės mėnesį, visa tai padaryta dėl to, kad reikia atskirti kortel, bankų korteles ir kitus dalykus, kaip numatyta e, reglamento 7 straipsnėje. Man būtų įdomu išgirsti, kaip reaguoja Europos komisija dėl to vėlavimo ir norėčiau sužinoti taip pat, ar, parlamen, ar Europos komisija ketina uh, rekomenduoti e, pritaikyti reglamente de, e, rekomenduojamus standartus. Ačiū. Thank you. Ačiū. Antonio Tajani. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisijos atstovams, taip pat Europos bankininkistės institucijos atstovams. Dėkoju už jūsų pastabas ir už visą darbą, kurį įdėjote rengdami dokumentus. Be abejo, daug buvo dirbta su abiem dokumentais, gilinamasi į informacijos mainus tarp institucijų, taip pat į vartotojų identifikavimo procedūras. Ir labai džiaugiuosi matydamas kad bent jau dalis procedūros jau yra baigta, nors suprantu, kad dar tik tai pradžia. Norėčiau priminti komisijai ir Europos bankininkistės institucijai, kad parlamento politinė valia yra išreikšta praėjusią gegužę patvirtintoje direktyvoje. Ir abiem atvejais, tiek kalbant apie techninius standartus, e, kurių reikia laikytis keičiantis e, komunikuojant tarp institucijų, tiek kitų standartų atveju, parlamentas yra pareiškęs, kad reikalinga technologinis procedūrų neutralumas, kad, kuris neužkirsto kelio e, tam tikriems tokių paslaugų teikėjams siūlyti savo paslaugas. Reikia dirbti atvirai. Ir vartotojai, trečiosios šalis, techniniai ekspertai, visi turėtų suprasti, kaip veikia procedūra. Nes e, bet kokios biurokratinės pastangos pasislėpti už biurokratinių procesų mums tik pakenks. O mes turime juk e, priešingų tikslų siekti. Mes norime, kad mokėjimo sistema būtų atvirai prieinama. Mes turime būti prieš akiją, turime būti lyderiai. Ir parlamentas ketina labai atidžiai stebėti, kokia bus pažanga daroma su, dokument, su šiais dviem dokumentais. Mes norime, kad parlamento politinė valia būtų gerbiama. Taip pat noriu pasakyti komisijai ir EBA, kad mums ši tema yra didžiulis prioritetas mes esame vartotojų pusėje. Ir norime užtikrinti, kad nebūtų keliama, kuriamas kokios nors biurokratinės kliūtis mums stebėti šitos sistemos kūrimą. Esu tikras, kad komisija ir Europos bankininkistės institucija tikrai labai teigiamai reaguos į parlamento pagidavimus. Dėkui. Dabar šešienė pranešėjai, Ole Liubicon. Dėkui. Na, kalbant apie mokėjimų vykdytojų ir duomenų tvarkytojų atskirimą, tai manau tai yra būtina, norint užtikrinti konkurencingumą rinkoje konkurencija, juk konkurencingumas yra juk e, šito reglamento pagrindinis tikslas. Ta konkurencija sumažintų kaštus vartotojams ir, ir konkurencija yra e, svarbi bendros rinkos dalis. Ir reikia labai aiškiai įvardyti ir pagalvoti, kaip tas atskirimo principas galėtų būti gyvenamas praktikoje. Uh, techninių standartų projektas eina teisinga kryptimi ir man atrodo, kad tikrai tokie standartai galėtų pasiteisinti. Svarbu tai, kad jie nebūtų susilpninti, suabstraktinti galutinėme dokumento variante. Svarbu, kad techninių standartų įgyvendinimas būtų atliekamas deramai nebūtų priimtina, e, jeigu svarbus rinkos žaidėjai pradėtų uh, e, laužti taisyklės. Todėl juos reikėtų stebėti labai didžiai. Dėl PST2, tai ten techniniai standartai yra labai svarbus. Jie praktiškai ir nulems, ar šita direktyva bus veiksminga realybei. Būtina užtikrinti sąžininką konkurenciją o tam reikia vienodų sąlygų veikti. Ir man atrodo, kad pirmo lygio e, teisės akte tai yra labai aiškus tikslas. Kalbant apie susijusių šalių komunikaciją, tai yra keletas principų, kurių būtina laikytis. Visų pirma, saugumo reikalavimai. Jie turi būti aiškiai apibriežti. Vartotojai turi jaustis saugiai. Visada. Kitas dalykas neturėtų būti tokių nuostatų, kurios užkirstų kelią dabar rinkoje veikiantiems veikėjams ir jų verslo modeliams. Būtų tikrai nepriimtina, jeigu kai kurie rinkos žaidėjai būtų verčiami pereiti prie kokio nors kito specifinio verslo modelio. Turi būti aiškiai vardyta, kad dabartiniai galiojantis verslo modeliai turi, e, turi būti įmanoma juos e, taikyti ir toliau. Šitas principas labai svarbus formuojant antro lygio taisyklės. Taip pat reikia stengtis, kad techniniai standartai nesukurtų ne, ne galimybių bankams kažkaip riboti rinką uh, naudojantis specifinėmis priemonėmis, nes dabar tokių problemų pasitaiko. Paslaugų tiekėjai, trečiosios šalis turėtų stengtis, kad jų siūlomas produktas netaptų nepatrauklus vartotojui. Ir negerai būtų, jeigu bankai galėtų vengti konkurencijos, įtraukdami per prievartą investuotojus į savo e, įtakos lauką. Taigi, turi būti galimybė rinktis kelias techninės platformas, kompiuteriai, iPadai, mobiliai telefonai. Ta sistema turi būti kuo atviresnė, turi būti įmanoma naudotis jie įvairiais būdais. Visa tai yra techninė prasme gana sudėtinga, bet bendroji linija labai paprasta. Mes turime sukurti taisyklės, kurios užtikrintų atvirą ir sąžininką konkurenciją, kur visi rinkos veikėjai rastų vietą pasaulę. Ir reikėtų turėti tą omenyje, nustatant techninius standartus. Dėkoju, Ashley Fox. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie EFR reglamentą pirmiausia, kolega iš ABI e sakė, kad vėlai gavo informaciją apie įgaliojimus ir man atrodo, kad dar mandagiai viską pasakė, kadangi įgaliojimai parengti techninius standartus buvo pateikti tik, tik tai e, trišalio dialogo pabaigoje ir iš vis nebuvo konsultuojamasi su EBI. Man atrodo, kad dabar teisėkuros institucijos negali kritikuoti API už tai, kad vėluoja, už tai, kad nesilaiko numatytų laiko terminų. Mes primetėm iš vis nerealistiškus laiko terminus nuo pat pradžių. Manau, kad mes kaip teisės aktų leidėjai turime būti labai atsargus, kai prašome komisijos ar kitų institucijų parengti kažkokį darbą, per labai trumpą laiką. Ir po to komitete sakom, tai kodėl greičiau visko nepadarėte? Jeigu mes iš anksto apie visą tai praneštume, tai viskas būtų geriau. Reikėjo anksčiau paprašyti parengti techninius reguliavimo standartus, o net ir šalio dialogo pabaigoje. Ir tai tikrai ne tas laikas, kai galima dirbti palankiai, tuomet priimami paskutinės minutės sprendimai. Ir, man atrodo, taryba, ne parlamentas prašė parengti tuos techninius reguliavimo standartus. Taip aš vertinu situaciją, kurioje atsidūrėme. Norėčiau paklausti EBI ir komisijos. Mes norime vengti, kad tos kortelių schemos sukurtų tam tikrus tam tikras palankės aplinkybės vienom šalims. Tai gal galite komitetui pateikti pavyzdį, kai atsiranda konkurencingumo pažeidimų? Ar buvo praeitie tokių atvejų? E, tam, kad būtų galima įvykdyti tą atskirimą, kurį mes siūlome. Antras klausimas. Jeigu buvo tokių pažydimų, tai ar jūs manote, kad e, atskaitomybės ir organizacijos procesų atskirimas – užtikrins, kad e, bus e, kovojama su pažydimais, kad jiems bus užkirstas kelias. Pirmininkė, dabar norėčiau pereiti prie PSD2. Jungtinėje karalystėje atvira bankininkystės darbo grupė buvo e, suorganizuota tam, kad visos suinteresuotos šalės susirinktų ir kad būtų parengti bendri standartai ir taip pat programavimo sąsaja tam, kad galima būtų keistis duomenimis tarp bankų ir e, trečiųjų šalių. Darbo grupė nurodo, kad dabartiniai saugumo standartai e, turėtų lengviau leisti bankams patikrinti, ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjai turi atitinkamus saugiklius ir tik tada turėtų leisti toms šalims prieiti prie vartotojo duomenų ir taip nebūtų uh, sukčiavimo atveju. Junktinės karalystės atvira bankininkystės darbo grupė pasiūlė vetuoti trečiasias šalis, kai yra pažydimai ir taip pat turėti patvirtintų trečiųjų šalių sąrašą. Gal ES reikėtų turėti panašią sistemą, nes ribose. Taip galima būtų bankininkistės institucijoms rasti teisingą pusiausvyrą tarp visų tų atsakomybių. Dėkoju. Ačiū, Sofija Intveld. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti paskutiniam kolegos pasiūlymui. Jei pasižiūrėčiau į savo šalies pavyzdžius, būtų akivaizdu, kad e, kai kurie bankai naudojasi dabar tuo, kad nėra bendrų standartų ir dėl to neleidžia naujiems institucijoms patekti į rinką. Taip yra iškraipama konkurencija. Todėl toks pasiūlymas būtų žingsnis į priekį. Aišku, dar prireiks laiko, kol įsigalios PSD ir labai dažnai tiesiog yra sumažinama konkurencija ir nėra atveriama rinka. Bet klausimas mano yra kitas. Aš prašiau, kad SEPA būtų įtraukta į šį darbo atvarkės klausimą. Pirmininkė, jūs to nepaminėjote, bet aš prašiau komisijos papasakoti apie SEPA įgyvendinimą. Mes gavome pranešimų iš piliečių, kad jie vis dar susiduria su problemomis. Ir tą informaciją mes gavome labai vėlai. Nebuvo pateiktas tam tikras komisijos atsakymas, bet man atrodo, kad SEPA nusipelno išsamesnio pranešimo apie gyvendinimą. Tai jei konsekretariatas nepaprašė komisijos pateikti tos ataskaitos, tai gal galėtų komisija ją parengti artimuoju metu. Ačiū. Dėkoju. Matkartį nematau. Panas Reiman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu Sven Gigold vardu. E, turiu pastabų ir klausimų. E, mokėjimai kreditinė kortelė. E, dabar matome, kad kreditinių kortelių teikėjai kartais nori apeiti tos tarpankinių mokesčių taisyklės ir sukuria naujus mokesčius, kurie nėra numatyti pagal reglamentą. Ar komisija pastebėjo tokią praktiką, kai yra stengiamasi apeiti taisyklės numatomas mokesčiams pagal ES reglamentus ir jeigu komisija pastebėjo tokią praktiką, tai kokių priemonių ketinama imtis, kai bandoma apeiti tas mokesčių taisyklės. Toliau PSD2 įgyvendinimas. Kaip EPI E, ketina identifikuoti elektroninius mokėjimus tam, kad būtų užtikrintas saugus mokėjimas ir kai kalbame apie mokėjimus kortelę ir mobiliaisiais telefonais, ypač kai e, vyksta mokėjimas pirkimo vietoje. Ačiū. Dėkoju, Marko Valė. Neturiu pastabų. Ačiū. Kapel nematau. Taigi, galiu dabar vėl kreiptis į antrę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmasis užduotas klausimas dėl techninių reguliavimo standartų vėlavimo ir atskirimo. Noriu pabrėžti, kad mes tikrai stengiamės laikytis numatytų pagal teisės aktus laiko terminų. E, kai kuriais atvejais mes jų laikėmės, bet e, dėja, kai kuriais atvejais tai buvo neįmanoma. E, kaip jau buvo paminėta, įgaliojimai buvo numatyti labai vėlai, todėl mes negalėjome renktis tuo metu, kai vis dar vyko dėrybos. Čia mes kalbame ir apie mokėjimo kortelių schemas ir tvarkančias įmonės. Mums reikia viską įvertinti prieš parengiant standartus. Dar kartą noriu pabrėžti, kad mums trūksta išteklių. Mes e, prieš du mėnesius turėjome tik tai vieną ekspertą atsakingą už mokėjimus, tad e, tikrai susidurėme su didžiuliais iššūkiais. Noriu tik pasakyti, kad kai kurie techniniai reguliavimo standartai įsigalios po pirminių teisės aktų e, įgyvendinimo ir tai nėra kažkoks retas reiškinys. E, taip e, yra numatyta kelių įgaliojimų, kurie mums buvo perduoti kontekste, taigi po pirmųjų, pirminių teisės aktų perkelimo turi būti pradėti taikyti standartai. Vadinasi, gali būti taip, kad ne tik mes vėluosime, bet e, ir po to gali vykti e, vėlavimai ir dėl komisijos, ir dėl tarybos, ir parlamento, tad e, tas toks vėlavimas nėra retas. Tačiau konsultacijų dokumente mes nurodome, kad tikimės, jog galutinis standartas – Nu, bus jau e, prieinamas e, tuo metu, e, kai prasidės tie privalomi reikalavimai mokėjimo kortelių schemoms ir taip pat tvarkančiams įmonėms. Tad galima bus jau priimti sprendimus remiantis tais standartais. Institucijos taip pat galės atsižvelgti į tuos standartus pereinamuoju laikotarpiu. Tai bet kuriuo atveju tai reikėtų taip spręsti pereinamojo laikotarpio problemas. Toliau. Parlamentas pabrėžia, kad būtina užtikrinti procedūrų neutralumą, tai kad standartai būtų lankstus, kad e, būtų numatyti reikalingi e, privalumai ir mes visą tai turime omenyje, kai dirbame. Esame pasirengę bendradarbiauti su jumis, kad pasiektume tų tikslų, kai jau pereisime prie baigiamųjų darbų. Džiaugiuosi girdėdamas, kad RTS tai eina teisinga kryptimi. Mes gavome įvairias pastabas, kurias apibendrinsime EFR e srityje e, labai greitai. Vėlgi mes nenorime primesti esantiems rinkos žaidėjams vieno modelio. Čia privalome vadovautis proporcingumu ir atsižvelgti į tuos skirtumus, kurie atsiranda praktikoje. Nors tuo pačiu metu mes norime bendrų standartų ir bendrų principų, e, kurie yra e, numatyti pagal teisės aktus. Dirkai, gal tu norėtum atsakyti į kai kuriuos klausimus? E, kai kurie iš tų klausimų net nėra skirti mums. Kalbant apie institucijas europinių lygių ir saugiklių užtikrinimą, tai mes neturime įgaliojimo atlikti tokio vaidmens, bet PSD 2 atveju turime teisinį įgaliojimą, kad užtikrintume bendradarbiavimą tarp institucijų. Tai dabartinėme kontekste esame pasirengę padėti vykdyti tą bendradarbiavimą ir užtikrinti tuos aukštus standartus tarp institucijų. Tokios mano pastabos. Ačiū. Dėkuoju. O ponas Salas? Aš norėčiau dabar pasisakyti apie tarbankinio mokesčio reglamentą. Pasižymėjau penkias pastabas ir stengsiuosi kalbėti trumpai. Ponas Alves. Jis klausė, ar 7 straipsnio įgyvendinimą reikėtų atidėti. Mums atrodo, kad tai nebūtina. Nacionalinės institucijos gali įgyvendinti tas nuostatas ir reikėtų nepamiršti, kad 7.6 nurodoma, kad e, Europos bankininkystės institucija gali parengti tuos standartus bet tai nėra privaloma ir kitų atvejų nacionalinės institucijos būtų turėjusios parengti tuos standartus. Tad nacionalinės institucijos dabar e, turi vadovautis e, septintojų straipsnių ir jeigu yra parengti Europos bankininkėsės institucijos standartai, turi laikytis jų, jeigu ne, turi parengti savo standartus. Toliau pasižymėjau pono Liudviks e, pastabas, kad negalima susilpninti reglamento ir mes būtinai apie tai kalbėsime, kai diskutuosime su EBI. Pono Fox pastabos be abejo būtų gerai, jei parlamentas ir taryba būtų suteikia daugiau laiko Europos bankininkysės institucijai, bet svarbiausia tai, kad ši institucija nusprendė parengti standartus, kad buvo pasikonsultuota su pramonė, kad yra galvojama apie detalesnius standartus ir kad visos institucijos, komisija, parlamentas, taryba gali e, visus tuos standartus peržiūrėti. Tai bet kuriuo atveju rezultatas yra geras. Dėl atidėjimo mes nemanome, kad jo reikėtų ir Europos bankininkėsės institucija tikrai gerai dirba, čia kritikos neturime. Jūs prašėte pavyzdžių, ar buvo tokių atvejų, kai neatskirimas atnešė problemų. Energetikos sektorijoje buvo tokių problemų, bet tikriausiai ne apie tai norėjote paklausti. Mes reguliariai gauname neoficialių skundų iš e, tvarkymo pramonės žaidėjų ir jie sako, kad tas bendras paslaugas numatančios įmonės dažnai vadovaujasi tik tai savo įmonės standartais. Tačiau jei pasižiūrėtume į Niderlandus, tai 10-ojo dešimtmečio pabaigoje e, buvo e, užtikrintas atskirimas bankininkystės institucijų paslaugų. Ir pagal SEPA e, kortelių e, schemą, jau buvo nuspręsta atskirti e, korteles ir infrastruktūrą ir po to Europos centrinės bankas taip pat numatė atskirus standartus schemoms ir infrastruktūrai. Dabar perinau prie Pano Gygolt vardu išsakytos pastabos. Buvo užduotas klausimas komisijai, ar ji yra E, gavus informacijos apie tai, kad yra nauji mokesčiai numatomi. Taip, mes turime tokią informaciją ir labai rimtai ją vertiname. Privalome būti atsargus, e, kadangi jeigu yra e, perdodami fondai iš gaunančios pusės į, iš duodančios pusės į gaunančią pusę, tai tada nebūtinai tai reiškia apie įmą. Mes žinome kad egzistuoja tokie kaltinimai ir kai jie mus pasiekia, mes juos labai rimtai vertiname kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir gal būtent jos pirmiausia turėtų išanalizuoti situaciją. Ačiū. Dėkuoju, ponas Salas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti apie PSD2. Visų pirma, mes pritarėme pastaboms, kurias išsakė ponas Tajanė ir Liudviks. Pagrindiniai PSD2 principai turi būti taikomi. Mes privalome būti tikri, kad bus laikomas visų tų principų ir tai yra daroma per perkelimą. Mes šią veiklą vykdome kartu su valstybėmis narėmis ir čia naudojamės savo įprastą stebėseną. Tai yra Europos komisijos įgaliojimai stebėti, kaip vyksta įgyvendinimas po perkelimo. Kartais atrodo, kad bankininkystės pramonė iš tiesų nenori įsileisti naujų žaidėjų. Mes esame girdėję tokių pareiškimų ir greičiausiai jie turi tam tikrą pagrindą. Mes bendravome su pramonė, su vartotojais, su e, TPP e, bankais ir, e, manau, reikia pasakyti, kad tikrai nemažai bankų labai atidžiai ruošiasi tam, kad pasirenktų visam PSD2 įgyvendinimui. Jie e, nori pakeisti ir savo informacinių technologijų infrastruktūrą, tad e, akivaizdu, kad situacija nėra vienalypė. Rinka tikrai rengiasi tiems dideliems pokyčiams, e, kurie įsigalios sausio mėnesį. Dėl to, kas buvo pasakyta pono Fokso apie Jungtinę karalystę, Mes e, su didžiuliu susidomėjimu skaitėme Junktinės karalystės atviros bankininkistės darbo grupės e, ataskaitą. E, Susisiekėme su vairiomis suinteresuotomis šalimis, atitinkamomis darbo grupėmis ir iš tiesų Junktinėje karalystėje matome labai įdomią dinamiką. Ar įmanoma būtų ne, numatyti tokią instituciją, kuri vetuotų TPP? Na, to nebuvo numatyta e, pirminėme tekste. Teisės aktų leidėjai to nebuvo numatę. Tad e, mano pirminė reakcija būtų tokia. Reikėtų kol kas e, susitelkti į tinkamą perkelimą Europos bankininkysės institucijų gairių įgyvendinimą, o į šios aspektus dar reikės pasižiūrėti vėliau. Pane Intervelite apie SEPA. Komisija čia taip pat labai aktyviai dirba. Kaip žinote, galutinis laiko terminas buvo perkeltas į rūpiučio 14. Atsiprašau, 2014 rūpiutį ir dabar jau mes dviejus metus vėluojame SEPO kontekste valstybės narės e, turi visą informaciją, tačiau iš tiesų piliečiai kartais e, susiduria e, su sunkumais, ypač kalbant apie tiesioginį debetą. Mes viską labai atidžiai stebime. Buvo pradėti, pradėtos dešimt pirminių atvejų nagrinėjimų valstybėse narėse ir keturi yra didelėse, keturiose didelėse valstybėse narėse, nes ten yra e, daugiausia tų skundų, kalbu apie keturias didžiausias šalis. E, noriu pasakyti, kad e, na, po to skundų iš galutinių vartotojų nebegavome, tai panašu, kad institucijos sėmėsi veiksmų. Ypač kai kalbame apie kompetitingos institucijos informavimą apie SEPA reikalavimų vykdymą. Jeigu norėtumėte, galėčiau dvi šalių pagrindų pateikti daugiau informacijos. Ačiū. Čia. Dėkoju. Dėkoju ir už atsakymą į žodinį klausimą. Kolegės Intvelt, tikiuosi, kad atsakymas jie tenkina. O dabar galime baigti diskusijas e, apie patikrą. Dėkuoju ir Katelė Andrėje komisijos atstovui už labai svarbę diskusiją apie labai svarbų bendrosios rinkos ir finansinės integracijos elementą. Dėkui. Dabar trumpai darome pertrauką ir be 15.12 prasidės balsavimas.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

Brangus kolegos, prašyčiau visus susėsti, kad galėtume pradėti balsavimo dalį. Ir prašyčiau pradėti nuo pabandymo. Taigi pradedame balsuoti, bandomasis balsavimas dabar. Please, still some colleagues to vote. Dar keletas kolegų. Pabandykite balsuoti. Puiku. Puiku. Pabandymas patvirtintas. O dabar galim pradėti nuo pranešimo. Pirmas pranešimas dar iš Rozatį dėl privalomo informacijos mainų mokesčių srityje. 78 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 70, 81 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 81 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 84 pakeitimas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime vėl. 84 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 85 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 86 pakeitimas kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Atmesta. 87 kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Nematau kai kurių rankų, tai pasitikrinkim. Turėtų būti atmesta, bet pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 88. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. 88 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 89 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 92 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Vienu iš EPP per daug. Gerai. Baigėme balsuoti. Atmesta. 90 pakeitimas kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 91 kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. A kompromisas. Kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 96 pakeitimas kas už kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 96 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atvesta. Vienu balsu. 97. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. 97. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 98. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. 98 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 99 pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Šimtasis kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienu balsu. Šimtas pirmas pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 102, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 103, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 107, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pasitikrinkime. Matau, kad EPP balsavo už. Balsavimas baigtas. Atmesta. Apgailestauju, bet mačiau, kad kažkas iš APP e balsavo teigiamai, suklydau. 108. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. atmesta. 109 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 110 pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikriname. 110 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 111 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 104 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atsiprašau, reikia pasitikrinti, nes galiu parašyti AFDD, ro rodyti aiškiau rankas, nes reikės kitaip kiekvieną kartą tikrintis. Baigiame balsuoti. Atmesta. 112. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 113 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Dėl 113 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 114. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad vėl ta pati dauguma, bet pasitikrinam. Apgailėstauju, bet ne, nelabai matau pakeltas rankas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 115. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 116. Kas už, kas prieš, pasitikrinkim. Baigiam balsuoti. Atmesta. Vieno balso persvara. 117. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko priimta. B kompromisas, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 121 pakeitimas. Ne, atsiprašau, šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko priimta. 121 122 vis dėlto. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 123. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 124. Kas už? kas prieš, kas susilaiko atmesta. 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime pradedamas balsavimas dėl 125 pakeitimo. Baigiam balsuoti, atmesta. 127 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 128, kas už, kas prieš. Pasitikrinkim dėl 128. Baigiame balsuoti. Atmesta. 129. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 130. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 131 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 132, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 137, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 137 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 138. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Lygiosiomis. 139 pakeitimas, kas už kas prieš. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 140 pakeitimas kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Atrodo, kad EPP balsuoja neigiamai, bet jūs vėliau kėlėt rankas, supratau, tai jau tikrai bus patvirtinta. Dėkui, Markusai. Bet tu tą ranką pakėlė vėliau. Na, kaip tam bebūtų, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 141 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl 141 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Vėlgi lygiosios. Atmesta. 142. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Primta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl penkiolikto, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Vėl ta pati dauguma priimta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš. Jeigu apsigalvojat, tai, na, pasitikrinkim, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. D. Kompromisas kas už? Kas prieš, kas susilaiko, priimta. E. Kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 34 pakeitimas kas už, kas prieš. Aldė prieš. Pasitikrinkime. Turėtų būti atmesta, bet tikrinamės. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 35 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 36. Ne. 37 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. 38. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 40. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet pažiūrėsim. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 41 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 42 kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Dėl 42 pakeitimo pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vieno balso persvara. F kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Vienu iš EPP per daug. Baigiam balsuoti. Atmesta. Vieno balso persvara. 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 47. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 47 pakeitimas. Pradedame balsuoti. patvirtinta. G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, man atrodo, kad patvirtinta, bet pažiūrėsime. Dar du kolegos nebalsavo. Gerai, baigiamas balsavimas. Lygiosios atmesta. 61 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Ne, ne. EPP, jūs už ar prieš? Tai pasitikrinkim tada. Balsavimas baigtas. Atmesta. 62. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime, pradedam balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. 63. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko. Nematau Aldė, todėl pasitikrinkime. Prašau visų kelti rankas aukščiau. Aldė prieš, atrodo. Tai ko gero bus atmesta. Baigiame balsuoti. Taip atmesta. 64 pakeitimas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Dėl 64 pradedame balsuoti. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Vieno balso persvara. 65. Kas už? Kas prieš? Pradedam balsuoti. 65. Baigiame balsuoti. Lygiosios vėl. Tai atmesta. 66 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 66. Balsuoti baigiame. Atmesta vieno balso persvara. Labai maža persvara. 69 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim. Dėl 69 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 70 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime dėl 70 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas, ne, nebalsuojam. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 72, kas už, kas prieš. Pasitikrinkim dėl 72, pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 73. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dėl 73. Baigiamas balsavimas. Priimta. 74. Kas už? Kas prieš? Ta pati dauguma. Priimta. 75. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 76. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Į kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 67 ir 68 du atskiri balsavimai, vardiniai balsavimai. Taigi vardinis balsavimas Dėl 67 pakeitimo pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 68. Vėlgi vardinis balsavimas. Ta pati procedūra. Pradedame balsuoti. sekretoriatas sako, kad neidentiški yra pakeitimai, todėl reikia balsuoti dėl abiejų. Tai prašom balsuoti dėl antro pakeitimo. Pradedame balsuoti. Dar du žmonės nebalsavo. Dabar jau balsavimas baigtas. Ir atmesta. 133 Teisingai? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 39. Ne, jis atkrenta. Taigi 135 tada pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta? Pasitikrinkim. Gerai, 135 pakeitimas pradedamas balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 134. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko atmesta. 136, kas už, kas prieš, kas, kas susilaiko atmesta. Dabar balsuosim dėl viso teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 46 už, 0 prieš, 11 susilaiko. Balsuojame dėl teisėkūrinės rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas vėlgi. Kažkaip keista. Balsuokite. Dar daug kolegų nebalsavo. Vienu per daug iš APP. Gerai, balsuoti baigiame. 45 už, niekas ne prieš, 11 susilaiko. Patvirtintas, sveikiname pranešėją. Ir pereiname prie pranešimo projekto parengto Jakobo von Weizsäkerio dėl rekomendacijų komisijai dėl virtualių valiutų. A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Inko 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas C, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta 60 pakeitimas, kas už? EPP, jūs už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkim, pradedame balsuoti. Vėl standartiniai politiniai susivienimai. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau, 64, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 65, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Imko penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 84 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 85, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Dėl 85 pakeitimo pradame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. 86. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. H kompromisas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. I kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. J kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 101 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 101 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti, atmesta. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. L kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Imko 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmoji dalis, galim balsuoti kartu dėl citatų, bet aišku, trečias pakeitimas yra. Ar galim balsuoti dėl visų iš karto? Gerai, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. M kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas kompromis, e, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Imko, ne. Taip, imko 2, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikrinkim dėl dešimto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 13 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta vieno balso persvara. 14 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 15 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 16 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. 54 už, 1 prieš, 2 susilaiko. Patvirtinta sveikiname pranešėją. Toliau. Dabar periname prie Apano Stolojan pranešimo, pats ilgiausias pavadinimas, kokį esame turėję. E, tai yra IAS, e IFRS, EFRAK e ir POB, trumpai tariant. Kompromisas A už, prieš susilaiko priimta, kompromisas B su žodiniu pakeitimu, žaliųjų pakeitimas už, prieš Pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Bautys. Balsavimas baigtas. Priimta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 44 už, prieš, susilaiko, priimta. 45 už, prieš prieš susilaiko priimta. C kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 48 už, prieš susilaiko priimta. 49 už, prieš susilaiko atmesta. 50 už, prieš susilaiko priimta. 51 su žodiniu pakeitimu už, prieš. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 52 už. Prieš. Pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. D kompromisas. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. I kompromisas, E kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 60 už, prieš, susilaiko, atmesta. 62 už, prieš, Pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, priimta. F kompromisas už, prieš susilaiko, priimta. Kont 11 su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko, priimta. G kompromisas už, prieš susilaiko, priimta. 66 pakeitimas už, prieš, pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Šešdešimt šeštas. Balsavimas baigtas. Atmesta. H kompromisas pirmoji dalis. Atsiprašo pirmininkas. H kompromisas su žodiniu pakeitimu. Už, prieš, sus... pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Kompromisas su žodiniu pakeitimu. Vis dar balsuoja kolegos. Balsavimas baigtas. Atmesta vienu balsu. Dabar e, H kompromisas už, prieš susilaiko, priimta. 71 pakeitimas už, e, prieš. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsamas baigtas, e, priimta. Į kompromisas už, prieš susilaiko, priimta. Dešimtas paragrafas už, prieš susilaiko priimta. E, J kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 77 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. E, ja kompromisas už, prieš susilaiko e, priimta. K kompromisas už, prieš susilaiko priimta. L kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Aš 81 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 82 už, prieš, susilaiko, priimta. 83 už, prieš, susilaiko, priimta. 87 už, prieš, pasitikrinkime. 87 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta vienu balsu. 89 už, prieš, susilaiko, priimta. 89 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta vienu balsu. 90 su žodiniu pakeitimu pranešėjo. Už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 91 už, prieš, susilaiko, priimta. 92 už, prieš, susilaiko, atmesta. Originalus tekstas. Ar reikia balsuoti? Ne. M kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. N kompromisas su žodiniu pakeitimu. Ir po to balsavimas dalimis. Pirmiausia, Pirmoji dalis su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad da atmesta, pasitikrinkime. Pirmoji dalis su žodiniu pakeitimu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Antroji dalis. Už. Antroji dalis už. Prieš. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečioji dalis už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtoji dalis už, prieš susilaiko priimta. 99 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. O kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 18 paragrafas, pirminis tekstas už, prieš susilaiko priimta. E, pirmoji citata, originalus tekstas už, prieš susilaiko priimta. E, pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Antras pakeitimas, e, tai yra antroji citata už, prieš susilaiko priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Trečias, trečioji citata už, prieš susilaiko priimta. Trečioji A e, citata su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko, priimta. Nuo 4 iki 11 citatos pirminis tekstas už, prieš, susilaiko, priimta. E, trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirminis tekstas e, citatos 13-14 už, prieš susilaiko priimta. E, septintas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Originalus tekstas 15 e, citata už, prieš susilaiko priimta. 15 b su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko priimta. Pirminis tekstas 16-18 citatos už, prieš susilaiko priimta. P kompromisas už prieš susilaiko priimta, 12 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, Q kompromisas už prieš susilaiko priimta. 16 pakeitimas su žodiniu pranešėjo pakeitimu už prieš susilaiko priimta. R kompromisas už prieš susilaiko priimta. S kompromisas už prieš susilaiko priimta priimta. 21 pakeitimas su žodiniu pranešėjo pakeitimu už, prieš, susilaiko, pastikrinkime elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Tie kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Tie A kompromisas už, prieš, susilaiko susilaiko priimta. U kompromisas už, prieš susilaiko priimta. UA kompromisas už, prieš susilaiko priimta. V kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 33 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. J konstatuojama dalis už, prieš susilaiko priimta. EDPV kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. M konstatuojamoje dalis, pirminis tekstas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 57 už, 5 susilaikė. E, Sveikinau pranešė. Dabar pono Tremoza pranešimas apie e, Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2014 metinis pranešimas AA kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. A kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. B kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 14, 13, atsiprašau, už, prieš, susilaiko, priimta. 14 už, prieš, susilaiko, Pasitikrinkime elektroniniu būdu 14 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta 15 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. BA kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. C kompromisas pirmoji dalis už, prieš prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. E kompromisas. Dvi dalys. Pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, Pasitikrinkime. Antroji dalis pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 30 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 32 už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. F kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 38 už, prieš. Pasitikrinkime, 38 pakeitimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas paragrafas, pirminis tekstas už, prieš, susilaiko, priimta. H kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 48 už, prieš, susilaiko, priimta. 49 už, prieš, susilaiko, priimta. 50 už, prieš, susilaiko, atmesta. I kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 55 už, prieš, susilaiko, priimta. 56 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. J kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 63 už, prieš, susilaiko. Balsavimas pradedamas, pastikrinkime, 63. Balsavimas baigtas, atmesta. Ką kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 už, prieš, susilaiko. Man atrodo priimta, bet pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 71 už, prieš susilaiko priimta. L. Kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 78 pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime 78 balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. 32 už, 24 prieš, niekas nesusilaikė, priimtas sveikinu pranešėjo. Dabar e, galime baigti savo posėdį, kitas posėdis pirmadienį po pietų, gegužės 23 nuo trečios iki pusės šeštos, iki pusės septintos vakare. Ir antradienį nuo 9 iki 12.30. Ačiū, posėdis baigtas.